Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Labas rytas, ponios ir ponai. Akivaizdu, kad kalėdos jau labai greitai, labai mažai kolegų susirinko. Bet vis tiek džiugu pristatyti svečius, ponę Mavrą ir poną Luką, kurie yra ministrai. Ponas Luka teisingumo ir viešosios tvarkos ministras ir kita ministrė, kuri pas mus atvyko, yra vidaus reikalų ministrė. Ir jie atvyko pristatyti Kipro pirmininkavimo pasiekimus. Kipras pirmininkavo pastaruosius šešis mėnesius. Ir kalbės ypatingai apie TVR tarybą, kuri vyko gruodžio 6-7 dieną. Taigi įvyks pristatymas, o tada galima bus užduoti klausimų. Ministrė Mavru, jūs galite pradėti pirmą. Labas rytas. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Aš kalbu ir savo kolegos vardu, teisingumo ir viešosios tvarkos ministro vardu. Norėčiau padėkoti, kad mus pakvietėte dalyvauti posėdyje, taip pat dėkoju už puikų bendradarbiavimą per pastaruosius pusę metų, pir pirmininkaujant Kiprui. Toliau kalbėsiu graikų kalba, jums leidus. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, dėkoju už sutiktą galimybę pristatyti Kipro kaip pirmininkaujančios valstybės darbą ir pasiekimus pačiose svarbiausiose sritise, kuriuose dirbome per pastaruosius šešis mėnesius e, vidaus reikalų srityje. Taip pat e, pristatys mano kolega Teisingumo ir viešos tvarkos ministras pristatys antrąją darbų dalį Teisingumo sritį. Mums tai buvo didelis iššūkis pirmininkauti Europos Sąjungai, ypač turint galvoje politinę, e, atsiprašau, ekonominę krizę ir spaudimą eurozonoje. Taip pat turint galvoje ir Sirijos e, konfliktą. Taryba ir Europos parlamentas puikiai bendradarbiavo, nuoširdžiai bendradarbiavo ir vyko nuolatinis dialogas visose srityse. Todėl mums pavyko pasiekti apčiopiamų rezultatų visų Europos piliečių naudai. Kaip jau anksčiau sakiau, šiame komitete lankydamas Liepos mėnesį mūsų tikslas buvo bendru, bendros Europos prieglašio politikos įgyvenimas iki 12 metų pabaigos pagal Stoholmo programą ir, ir pagal tarybos. Mm, Europos tarybos sprendimus. Patikėkite, dirbame labai e, sunkiai, kad e, iš tikrųjų pasiektumėm šių tikslų, nors buvo įvairių sunkumų. Mūsų prioritetas buvo teisės aktų kokybė ir e, apsauga tų, kuriems reikia prieglopšio. Kokia padėtis dabar? Dabar mes pasiekėme politinio susitarimo dėl direktyvos susijusios su prieglopščio e, sąlygomis ir Dublino reglamentu. E, manau, kad darybų metu buvo pasiekta didelės pažangos, būtent derintis dėl prieglopščio e, procedūrų direktyvos. Vakar vyko trilogas ir galiu pasakyti, kad Tie klausimai, dėl kurių reikia toliau dirbti, jie liko tik tai du ar trys, ar vienas ar du. Tai yra silpnosios grupės. Spalio mėnesį taryba priėmė bendrai požiūrį į Euro, e, dėl Eurodako pag, e, paremta komisijos pasiūlymų. Tengi Europos parlamentas vakar e, patvirtino savo pakeitimus. Pirmasis trialogas šiam teisės aktui įvyks šiandien. Norėčiau pabrėžti, kad mes jau labai arti galutinių sprendimų, prieim, iki galutinių sprendimų prieimimo dėl e, Europos prieglopšio politikos ir labai svarbu, kad visos šalis e, pasinaudotų mūsų sukurta dinamika, kad kuo greičiau būtų pasiekta šio tikslo. Norime sukurti bendrą Europos prieglopščio politiką ir reikia e, siekti daugiau sanglados, ne tik tai teisės aktuose, bet ir praktiškai. Labai svarbu, kad valstybės narės efektyviai e, paremtų šių sprendimų prieimimą, kad galėtų paskui lengviau susidoroti su problemomis. Reikia bendradarbiauti, nuoširdžiai ir atvirai bendradarbiauti. E, pirmininkaujantį šalis stebėjo šį mėnesį TVR taryboje e, priimtas, priimtus pasiūlymus dėl solidarumo. Kalbant apie imigraciją, buvo padaryta didelės pažangos, diskutuojant dėl teisės aktų, dėl sezoninių darbuotojų ir e, perkelimo įmonės viduje. Dabar dalyvavome trialogose dėl šių dviejų teisės aktų. Norėčiau pasidžiaugti trialogo puikia pradžia. Vakar buvo pratas trialogas dėl sezoninių darbuotojų direktyvos. Atsižvelgiant į anksčiau buvusias sudėtingas dėrybas tarybos lygmenių, tai yra didelis dalykas ir žinome, kad puikiai bendradarbiaujant šis teisės aktas bus greitai užbaigtas ir tada jau būsim arčiau integruotos Europos imigracijos politikos. Įtrauktis irgi yra labai svarbus klausimas šioje srityje ir įtrauktis yra pagrindinis svertas augimui ir imigracijos um, naudos maksimizavimui. Pirmininkauti šalis taip pat stengiasi spręsti nelegalios migracijos problemas, gerbdama pagrindinės teisės ir žmogaus orumą. Siekdami šio tikslo mes, mes aktyviai stebėjome ES visus teisės aktus susijusius su imigracija, kovojame taip pat su priekybo žmonėmis, kuri ir toliau yra didelė problema valstybėms narėms ir visai Europos Sąjungai. Taryba spalio mėnesį priėmė išvadą susijusią su nauja ES strategija dėl priekybos žmonėmis. Taip pat mes spalio mėnesį Briuselį surengėme konferenciją dėl tolimesnio bendradarbiavimo ir koordinavimo, koordinuotų veiksmų tarp valstybių narių ir Europos institucijų. Ir taip pat kalbėjome apie bendro požiūrio į priekybą žmonėmis skatinimą. Taip pat norėčiau pabrėžti antrą pranešimą ataskaitą dėl išorinės ES dimensijos kovojant su um, žmogų, prikybo žmonėmis, kuri buvo priimta per praeitą tarybą e, gruodžio mėnesį. Mes taip pat e, pateikėme mm, atitinkamus dokumentus ir kitam reglamentui ir patvirtinom, kad esame pasiruošę užmėgsti uh, konstruktyvų dialogą tam, kad ES išorinių sienų priežiūros sistema būtų e, pradėta e, taikyti ir gyvendinti kitų metų e, rūpiučio mėnesį. Taip pat norėčiau padėkoti, žinau, pirmininkačios valstybės vardu Europos parlamentui ir komisijai už konstruktyvų bendradarbiavimą Būtent todėl mums pavyko per pirmąjį svarstymą susitarti dėl Šengeno e, sienų kodekso dokumento. Negalima paneigti, kad ES negalės turėti integruotos imigracijos politikos be nuolatinio bendradarbiavimo ir dialogo su imigrantų kilmės ir tranzito šalimis. Būtent todėl pirmininkaujantį valstybę e, toliau e, skatino įgyvendinti tarybos išvadas dėl bendro požiūrio į migraciją ir judumą. Buvo žengti labai svarbus žingsniai, pasirašant e, judumo partnerystės sutartis su Tunisu ir Maroku, pradėtas dialogas su Jordanija. Ir tikimės, kad šis dialogas taip pat ves prie judumo partnerystės pasirašymo. ES bendradarbiauja su svarbiais strateginiais partneriais, su Indija. Mes e, pasiekėme susitarimą, kad pradėtume bendradarbiavimą pagal bendrą migracijos ir judumo programą su Kinija buvo nuspręsta pradėti dialogą ir skatinti bendras bendradarbiavimo programas. Su Junktinėm Amerikos valstijom tęsime bendradarbiavimą ir mes priėmėme ir atnaujinome migracijos veiksmų planą. E, darbo programa buvo sudaryta mm, bendradarbiaujant su Rusija ir ši darbo programa bus taikoma atinačiais dviejais metais. Atinačius du metus. ES pagrindinis principas yra laisvo žmonių judėjimas ir iš to kylančios teisės. E, yra faktas, kad ES turi būti prieinamesnė ES piliečiams ir tai turėtų būti visos mūsų politikos centras. Taigi reikia informuoti Europos piliečius apie, apie, apie naudą ir mes tai darome bendradarbiaudami su Europos parlamentu. Uh, Mes likome konsultacijas dėl Europos piliečių metų, tai bus 2013 metai ir esame tikri, kad tai bus labai puikus žingsnis, kad ES priartėtų prie savo piliečių. Galiausiai norėčiau pakalbėti apie finansinių, instrum, finansinių priemonių e, vidaus reikalų srityje mm, reglamentus. E, Buvo tikrai sudėtingas darbas darytis dėl šių priemonių. Ši tema buvo viena iš pačių sudėtingiausių mums pirmininkaujant. Ypač todėl, kad dabar ES kenčia nuo sudėtingos e, ekonominės situacijos. Nepaisant tų sunkumų, tikrai su dideliu džiaugsmu galiu pranešti, kad mums pavyko iš dalies pasiekti bendro požiūrio į horizontalų reglamentą ir į reglamentą dėl e, apsaugos fond, sienų ir, ir vizų fondo. Tikiuosi, kad rytoj korepere bus pasiektas susitarimas dėl reglamento susijusio su prieglopščio fondo, fondų ir vidaus saugumo ir policijos fondų. Manome, kad labai svarbu skatinti du pasiūlymus dėl bendro finansavimo, svarbių programų bendro finansavimo dokumentų patvirtinimą. Tam, kad nes per kilus kriziai valstybės narės gavo paramos iš šio paramos mechanizmo. Taigi norėčiau padėkoti Europos parlamentui už bendradarbiavimo dvasę, skatinant <laughs> priimti šios du, šios du pasiūlymus. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad mums pirmininkaujant labai nuoširdžiai su atsidavimu stengiamės būti tarpininkai Mūsų pagrindinis tikslas buvo sukurti geresnę Europą pagal ES pagrindinius principus, kad ES savo piliečiams būtų, būtų kažkas daugiau, kad tai būtų solidarumo sąjunga, kad tai būtų ES artima savo kaimynams. Ir esu tikra, kad toliau pirmininkavimą pereimantis Airijai tęs mūsų pradėtus darbus tą kryptimį. Europos parlamentas buvo, jo parama buvo ypatingai svarbi mums dirbant kaip pirmininkaujančiai valstybei, todėl noriu dar kartą padėkoti Europos parlamentui už, už bendradarbiavimą, dėkoju už e, dėmesį ir kaip pasisakys kolega ministras, mes mielai atsakysime į jūsų klausimus ir išklausysime jūsų pastabas. Ačiū. You, Now, turn, Ačiū. Dabar, ponia Lūka, žodis Jums užbaigti e, savo veiklos pristatymą teisingumo srityje. Ačiū pirmininkė. Aš savo ruoštui noriu padėkoti už mums suteiktą galimybę pristatyti Kipro nuveiktus darbus, pirmininkaujant 2012 antroje pusėje. Gerbiami parlamento nariai, saugumo ir policijos bendradarbiavimo srityje Kipras nuo pat savo pirmininkavimo pradžios vienu prioritetu laikė atremti įvairiausius iššūkius, kurie savo pobūdžių yra tarp valstybinė apima daugelį sektorių ir taip pat siekė uh, kurti atvirą ir saugę Europą įgyvendinant vidaus saugumo strategiją. Remiantis šiuo pagrindu, Kipras pirmininkavimo metu ypač akcentavo policijos bendradarbiavimo stiprinimą, informacijos mainus e, ir siekė sustiprinti kovą su rimtais tarp valstybiniais nusikaltimais, nusikaltimais internetinėje erdvėje, taip pat kovoti su vaikų pornografija su finansiniais nusikaltimais bei kontroliuoti finansinius sandorius, e, prekybą voktais kultūros, e, voktomis kultūromis, kultūros vertybėmis ir Siekdami šių tikslų mes keturi, akcentavome keturis ES kovos su terorizmu strategijos ramsčius. Ir e, Kipras pritarė tarybos išvadoms dėl e, įvairių pažeidžiamų objekto apsaugos nuo teroristinių išpolių. Ypač po neseniai Bulgarijoje surinktos teroristų atakos mes tiekėme sustiprinti viešos erdvės apsaugą visoje Europos Sąjungoje. Tai tuo pat metu užtikrindami kad erdvė būtų prieinama visuomenėje. Mes taip pat pritarėme tarybos išvadoms dėl oro transporto saugumo ir jo apsaugojimo nuo teroristinių išpolių. Mes taip pat svarstėme galimybę sustiprinti vertinimo veiklą, vertinant grėsmės oro transporto saugumui oro transportas yra labai svarbi sritis. Ir dar viena svarbi mūsų pirmininkavimo sritis buvo visų uh, asmenų apsauga, ypač keleivių ir oro uostose dirbančių žmonių apsauga. Kalbant apie terorizmą, šiuo klausimu buvo parengta ataskaita, kurioje mes akcentuojame pasiektą pažangą įgyvendinat tarybos išvadas. E, siekėme sustiprinti uh, vidaus ir išorės erdvės saugumą. Taip pat įgyvendinama peržiūrėta ES planą skirtą e, ekstremistų elgesio analizai ir jų, metod, ir, ir jų naudojamiams metodams. Taip pat siekiama kovoti su nusikaltimais e, internetinėje erdvėje. Kipras toliau e, kūrė kibernetinių nusikaltimų analizės centrą bendrame jungtinėme kozi komiteto posėdėje, kuriame dalyvavo ir išorės veiksmų tarnybos atstovai įvykusiame spalio mėnesį, mes parengėme planą, pagal kurį tas centras bus e, bendradarbiavimo su trečiomis šalimis centru. Taip pat mes siekėme suburti pirmin, Kipro pirmininkavimo draugų grupė tarybos lygmenių ir pasiekti bendro pritarimo e, sanglaudai ir saugumo priemonėms kibernetinėje erdvėje. Taigi, kalbant apie tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimus ir rengiamą pavardžių registrą, taryba nekarta yra pabrėžusi, kad tokia, toks duomenų registras turi atsirasti. Ypač atsižvelgiant tai, kad ES jau yra sudariusi sutartis su trečiosiamis valstybėmis, pagal kurias e, kitų šalių saugumo tarnybos gali rinkti duomenys apie es piliečius keliaujančius į tas šalis. Tačiau šio klausimo dar nesugebėjome tinkamai išspręsti ES lygmenių ir norime akcentuoti, jog jei nebus sukurtas bendrijos požiūris, e, valstybės narės turės savo keliaivių duomenų įrašų sistemas, kurs jas ir kai kurios jau yra sukūrę tokias sistemas. Keliaivių duomenų įrašų direktyva kalba e, apie duomenų rinkimą apie tai, kaip sukurti duomenų rinkimo sistemą nacionaliniu lygmeniu ir, ir tos duomenys rinkti, arba jeigu tuome tokia sistema ne, nesteigiama, valstybės narės gali apsispręsti pačios, kaip joms e-, elgtis. Taryba e, teigiamai įvertino diskusijas dėl šios direktyvos, kalbant apie kelių duomenų įrašą susitarimą tarp ES ir Kanados. Kaip žinote, taryba dar negavo jokių, jokios sutarties projektų, todėl paraginome komisiją suintensyvinti dėrybas, laikytis e, principingos pozicijos ir kiek įmanoma greičiau parengti tekstą, kuris būtų panašus į susitarimo su Australija tekstą, kuris būtų primtinas ir valstybėms narėms, ir parlamentui. Kalbant apie kovą su organizuotais nusikal, nusikaltimais finansinėme sektoriuje, e, Kipras. Kipro pirmininkavimo metu buvo patvirtinta paskutinė abipusio vertinimo ataskaita skirta finansiniams nusikaltimams bei finansinių mainų kontroliai ir tyrimams. Ataskaitoje e, pristatytos rekomendacijos buvo apsvarstytos Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų posėdėje spalio mėnesį. E, šią ataskaitą ministrai išreiškė didelę paramą ir toliau dirbsime šioje srityje, siekdami tobulinti įstatymų leidybos darbą, taip pat ir e, nusikaltimų prevencijos srityje ir, kovoje, ir kovojant su finansiniais nusikaltimais. Mes akcentavome valstybių narių atstovams, kokias procedūras reikėtų įgyvendinti, siekiant įgyvendinti rekomendacijas skirtas konkre... atskiroms valstybėms narėms. Toliau, kalbant apie kovos su finansiniais nusikaltimais mastą, mes ypač daug dėmesio skiriame politiniam ciklui, ypač kovojant su rimtais tarptautiniais nusikaltimais. Savo pirmininkavimo pradžioje mes peržiūrėjome poveikio sistemą ir mes apsvarstėme daugia šalio bedarbiavimo platformos galimybę, daugia mečio planavimo strategiją, operatyvinius planus, operatyvinių planų rengimą, kad visi susiję veikėjai žinotų apie jiems numatomą e, vaidmenį iki 2013 ir rengiamės tuos operatyvinius veiksmų planus įgyvendinti iki 2013. Šis, jeigu šis politinis, šis politinis ciklas e, įgyven, įgyven, jo įgyvendimas vertinamas pozityviai, vis dėlto dar lieka nemažai erdvės pažangai. Turime nagrinėti tą politikos ciklą valstybių narių lygmenių. Kozy komitetas pritarė e, pagalbos e, planams ir manoma, kad e, tų planų įgyvendinimas prasidės kitais metais. Galiausiai pirmininkaujantį valstybę toliau Kipras pirmininkavimo metu toliau tęsi ankstesnių valstybių pastangas siekdamas e, pasiūlyti alternatyvų požiūrį į kovą su tarpvalstybiniais nu, tarptautiniais nusikaltimais. Tai ypač aktualus ES veiklos aspektas, tai yra kova su rimtais tarptautiniais nusikaltimais. Spalio pabaigoje mes pristatėme rengiamo. E, kontaktų tinklo tikslus ir pirm, pirmosios ataskaitos e, tikimės 2013 rugsėjo mėnesį. Tai vienas ir bus e, reiškinys, kuriam skiriame dėmesį, tai padirbti kelionės dokumentai. Kipras pirmininkavimo metu pasiūlė e, vesti tokį padirbtų kelionės dokumentų pristatė e, padirbtų kelionės dokumentų mm, gairių rinkinį, kurio pagrindų galima vertinti tuos padirbtus dokumentus ir bandyti spręsti šių padirbtų dokumentų problemą. Tas gairių rinkinys turėtų padėti ES institucijoms geriau užtikrinti pasienio kontrolę, sutelkti dėmesį į e, saugumą pasienyje, kovoti su nelegalia migracija ir tarp valstybiniais nusikaltimais. Toliau, kalbant apie informacijos mainus ir policijos bendradarbiavimo stiprinimą, Kipras, manydamas, kad galimybė laiku gauti tikslius, naujausius duomenys, naujausią informaciją yra ypač svarbus institucijų, ES institucijų bendradarbiavimo aspektas. Peržiūrėjo šios, šios ryties uh, E, teisės aktų įgyvendinimą ir mano, kad pasiekta pažanga turėtų būti vertinta, kuomet komisija paskelb savo ataskaitą šiuo klausimu. Toliau, dabar perinu prie policijos bendradarbiavimo. Mes pateikėme pasiūlymą dėl ekspertų tink, tinklo kūrimo, teismų ekspertų e, tinklo kūrimo, siekiant kovoti su prekyba voktomis kultūrinėmis vertybėmis, taip pat e, siekdamas, siekdam, siekdamas stiprinti policijos pajėgų bendradarbiavimą skirtingose valstybėse. Kipras pristatė keletą pasiūlymų, pavyzdžiui, Saikar operacija, kurios tikslas yra aptikti e, automobilius neteisėtai įvežamus į valstybės, voktus automobilius. Taip pat nagrinėjome ekspertų teikiamą informaciją. Kita, kitas pasiūlymas, kita operacija, kurią pristatymą, tai buvo pavadinima Afroditė. Jos e, e, svarbiausias tikslas tai migrantų pasirenkami maršrutai, nelegalių migrantų atvykstančių ES pasirenkami maršrutai, jų kilmės šalys, kai, kaip jie keliauja ir kaip jie įgyja padirbtus kelionės dokumentus. Taip pat parengėme Europos pažangiausios praktikos pavyzdžių rinkinį. Jis yra skirtas e, teisės saugos institucijoms ir ten kalbama apie nukreipimo reiškinį, apiejimo reiškinį, kuris e, ypač stebimas tais atvejais, kai ne visos nuostatos yra gerai gyvendinamos. Toliau kova su e, narkotikais. Kipras patvirtino naują ES strategiją narkotikų klausimų, laikotarpiu iki 2013-2020. Mes manome, kad ši naujoji strategija, kuri yra subalansuota, yra paremta konkrečiais duomenimis e, gautais tyriant problemos mastą, e, nagrinėjama narkotikų paklausa ir pasiūla. Ši strategija nagrinėja vairius iššūkius susijusius su šiuo reiškiniu. Taip pat ten kalbama apie naujus psichodelinio poveikio narkotikus. Taip pat nagrinėjama narkotikų rinkų dinamika bei taip pat žaliavų, iš kurių gaminami narkotikai situacija. Pateikti du teisės aktų pasiūlymai siekiant sustiprinti Šengeno erdvę ir, nau, ir numatant naują mechanizmą E, dėl dalyvavimo Šengeno erdvėje. Taip pat pristatytos nuos taisyklės dėl laikinos sienų apsaugos išskirtinėmis aplinkybėmis. Kipras pirmininkavimo metu taip pat bendradarbiavimo su Europos parlamentu, siekdamas e, surasti abipusiai priimtiną pagrindą, kad būtų išspręsti nesutarimai tarp tarybos ir Europos parlamento. Norėčiau e, Europos parlamentui padėkoti už jo parodytą valią ir norą bendradarbiauti su mumis siekiančio tikslo. Taip pat norėčiau padėkoti Libe komitetui ir abiems pranešėjams, poniai Weber ir ponui Koelio, už jų pasirinktą principinį požiūrį dėrybų metu. Mes visi daug nuveikėme nuo e, šių metų rugsėjo mėnesio. Ir manau, kad po įvykusių susitikimų mūsų pozicijos taip suartėjo, kad galima daryti išvadą, jog bendras susitarimas dėl šių dviejų pasiūlymų yra įmanomas, jo galima tikėtis kaip programininkavimo metu. Kalbant apie šiandieno erdvės išplėtimą, Kipras pirmininkavimo metu tikėjosi, kad tarybai kad taryba patvirtins, pritars visapusiškam Šengeno erdvės e, teisės aktų gyvendinimui Rumunijos ir, Rumunijoje ir Bulgarijoje, remiantis tarybos išvadomis. Reikėjo ypatingų pastangų, tačiau su liūdėsiu tenka konstatuoti, jog po diskusijų su visomis suinteresuotomis šalimis tapo aišku, kad šio klausimo taryboje, šio sprendimo tarybai dar negalime pristatyti, kalbu apie šiandien erdvės išplėtimą. Uh, Tačiau Kipras pirmininkavimo metu stengiasi, kiek manoma, priartinti tarybos sprendimą. Taip pat nagrinėjo ir priemonės, kurios galėtų paskatinti sėkmingą šiandieno erdvės išplėtimą. Tai yra priemonės, kurios buvo e, pasirinktos po, po to, kai taryba e, suteikė mandatą. Taip pat valstybės toliau siek, kūrė e, antros kartos Schengeno informacijos sistemą SIS2 ir mes e, rengėmės galutiniams galutinėms patikroms, po kurių būtų galima pereiti prie SIS2 ir tas pereimas turėtų įvykti 2012 m. kovo pabaigoje. Šis klausimas buvo pristatytas parlamentui lapkričio pabaigoje, po to, kai buvo aptikta problemų Suomijos nacionalinėje programoje, dėl kurių neįmanoma dirbti toliau pagal numatytą darbų tvarkaraštį. Tačiau remiantis e, informacija, kurią komisija pateikė gruodžio mėnesį įvykusioje Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryboje, paaiškėjo, kad galima rasti sprendimą, uh, ir galime atitinkamai priderinti darbų tvarkaraštį dėl SIS2 įgyvendinimo. Kalbant apie Šengeno akį įgyvendinimo vertinimą, Kipras pirmininkavimo metu užbaigė devinių iškeltų tikslų įgyvendinimą 2012 programą ir taip pat e, parengė 2013 programą. Ir dabar taip pat esame patvirtinę tikslų sąrašą 2013. Baudžiamoji teisė. Gruodžio mėnesį Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryboje buvo patvirtintas bendras požiūris. Taip pat buvo svarstyta direktyva dėl galimybės valstybėms narėmės konfiskuoti e, pajamas gaunamas iš nusikaltimų. Taip pat buvo patikta pasiūlymų būdžiamosios teisės rytyje siekiant užtikrinti geresnę kovą su organizuotu nusikalstamumu ir sustiprinti valstybių narių įvairių tarnybų bendradarbiavimą šioje srityje. Svarbiausi e, patvirtinto požiūrio privalumai yra šie. Pagrindų direktyve apima tik tai sutarties 83 straipsnėje numatytus nusikaltimus. Jeigu kalbame apie, čia kalbama apie nusaibės konfiskavimą, kuri yra įgyta nusikalstamų būdų. Turto konfiskavimas be apkaltinamojo nuosprendžio taikomas E, tokiais atvejais, jeigu, atvejais, jeigu asmuo serga nepagydama lyga, arba jeigu e, apkaltinamasis nuosprendis jam paskelbiamas, jam nedalyvaujant teismo procese. Pagal galiojančią sistemą e, tokį sprendimą gali priimti teisminė institucija. Tai yra teismas arba teisminė institucija valstybės, valstybė narėje. Šias priemonės galima įgyvendinti ir prieš priimant šį sprendimą. Taip pat taikėme proporcingumo principą ir bandėme e, paisyti visų garantijų numatytų Europos žmogaus teisių konvencijoje ir Europos pagrindinių teisių hartijoje. E, ir turime pastebėti, kad kurios valstybės narės pagėdavo dar platesnio užmojo priemonių, pavyzdžiui, galimybės konfiskuoti turtą, net jei nėra teismo sprendimo tuo klausimu. Mums pavyko susitarti dėl minimalaus sprendimo. Buvo pasiektas kompromisas, tačiau valstybės narės gali pačios patvirtinti dar griežtesnės priemonės. Bendras požiūris buvo patvirtintas taryboje gruodžio mėnesį pagal direktyvą kur, dė, dėl žmonių, kurie turi e, opios informacijos ir remdamėsi tą informaciją gali manipuliuoti padėtimi rinkoje. Taip vadinama MED direktyva. Tai gali turėti labai rimtų pasiekmių. Pagal tą direktyvą numato, ta direktyva numato įvairias bausmes Taip pat med reglamentas numato administracinės sankcijas. Reikėtų pabrėžti, kad 2012 gruodžio 5 dieną mums pavyko susitarti dėl e, bendro pobūdžio e, dėl teis, teisės akto pasiūlymo šiuo klausimu. Manome, kad tai geras pagrindas pradėti dėrybą su Europos parlamentu. Tai 2012 įvyko e, orientacinės diskusijos dėl MAD ir MAR direktyvų. Taip pat patikėme direktyvos pasiūlymą dėl finansinių interesų remiantis būdžiamąją teisę ir tas siūlymas buvo plačiai apsvarstytas. Diskusijų metu išaiškėjo nemažai problemų, kurias reikia svarstyti toliau. Toliau kalbant apie baudžiamosios teisės rytį, pradėjome e, trilogą vienu iš svarstomų teisės aktų, o kitas trilogas buvo atidėtas. Parlamentas išreiškė e, poziciją dėl tarybos pateikto pasiūlymo ir akcentavo, kad reikia parengti direktyvą. Toliau kalbant apie direktyvos pasiūlymą dėl e, teisės naudotis advokato paslaugomis. Skiriame daug laiko šio klausimo svarstymui, taip pat medėjame su parlamentu. E, tačiau nepavyko dar susitarti, nes parlamentų reikia daugiau laiko, kad išnagrinėtų šį klausimą ir suformuluotų savo poziciją. Tačiau esame įsitikinę, kad tai, kas pasiekta iki šiol, yra geras pagrindas siekti susitarimo artimiausioje ateityje. Kalbant apie daugiametę finansavimo programoje, teisingumo srityje, teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryba patvirtino dalinį bendrą požiūrį dėl dviejų reglamentų teisės, palietybės su pilietybės ėmimų teisų ir kokybės. Šis dalinis e, bendras požiūris apima du reglamentus, tačiau neapima poros aspektų. Visų pirma, biudžeto dydžio. Taip pat ten nenagrinėjama tai, ar kai kurie kovos su narkotikų politikos aspektai turėtų būti apimti Justice programoje kalbant apie sumas, kurios numatomos biudžete. Diskusijos dėl to vyks horizontalių lygmenių. O dėl narkotikų programos, pirmininkaujantį valstybę šį klausimą svarsto dabar, kad e, ši problema būtų išspręsta. Ir Kipras nu, tikisi pas, išspręsti šį klausimą iki metų pabaigos. Taryba ir parlamentas pripažįsta, kad svarbu pasiekti susitarimo dėl abiejų reglamentų. Justice programos tikslas yra sukurti teisingumo erdvę Europoje, kurioje per teismų bendradarbiavimą būtų skatinamas teisingumo prieinamumas, būtų rengiami teisėjai bei teismuose dirbantis e, pareigūnai. Lygybės ir pilietybės programos kontekste norime sukurti sistemą, kurio e, kuri padėtų sustiprinti ES pilietybė, sus, pilietybės suteikiamas ir numatomas teisės. Taip pat ska, toliau skatintume abiejų lyčių lygybę ir vaikų apsaugą. Europos parlamento ir Kipro pirmininkavimo puikaus bendarbiavimo dėka trilogai prasidėjo iš karto po to, kai Lapušio 27 įvyko orientacinis balsavimas. Trilogų metu buvo pasiekta ženklios pažangos. Įvyko du trilogai skirti dviems pasiūlymams ir juose mums pavyko susitarti dėl daugybės dalykų. Kalbant apie ES prisijungimą prie Europos žmogaus teisų konvencijos, norėčiau pabrėžti, kad šis klausimas buvo įtrauktas į gruodžio mėnesį įvykusios Teisingumo ir vidaus reikalų ministros tarybos posėdį vyko trys darybų raundai tarp ES ir kitų Europos tarybos narių. Dar du raundai numatyti 2013-iesiems. Kipras pirmininkavimo metu dar akcentavo du susijusius požiūrius. Dirbant e, grupėje, kuri užsima pagrindinėmis teisėmis, bei specialiajame konsultacinėme komitete, kuris rengė dėrybas Strasbūre. Siekiant suteikti visą galimą paramą dėrybininkams, kurie darasi esmas e, vardu. Bandom, bandėme apriepti visus vidaus taisyklių pakeitimus, kurie bus būtini, kad ES prisijungtų prie Europos žmogaus teisų konvencijos kalbant apie asmens duomenų apsaugos pasiūlymų paketą, jis buvo mūsų pirmininkavimo prioritetas. Surengėme penkis dvi, dvi, dviejų dienų posėdžius. Du iš jų įvyko gruodžio mėnesį ir matytas dar vienas. Kalbant apie reglamento projektą, mes neblogai pasistumėjome, aptarėme penktąjį skyrių ir horizontalius klausimus, kur kalbama apie valstybės narės, taip pat apie deleguotosius, deleguotosius teisės aktus bei įgyvendinimo teisės aktus, e, taip pat duomenų apsaugą viešajame sektoriuje. Mes pasakėme tikrai nemažai pažangos svarstydami šiuos klausimus ir e, mums pavyko apsvarstyti nemažai klausimų. Tačiau, kalbant apie diskusijas techninių lygmenių, dar lieka neišspręsti trys klausimai, e, be kurių negalima priimti sprendimo. Dėl gyvendinimo ir deleguotojų teisės aktų ir jų skaičiaus valstybės narės sutarė, kad jų skaičių reikia sumažinti. Komisija pradžioje buvo pasirengusi pateikti kitą pasiūlymo projektą, tačiau to nepavyko padaryti, nepavyko, nepavyko pasiekti sutarimo per pirmąjį svarstymo etapą. Administraciniai kaštai. Valstybės narės sutarė, kad mažos ir vidutinės įmonės nėra kriterijus, kurio pagrindu galima atle, taikyti išimti E, kalbant apie direktyvą numatomus įsipareigojimus. Reikėtų taikyti riziką grindžiamą požiūrį. Taip pat nes atsižvelgėme į valstybių narių išsakytus būkštavimus ir nusprendėme, kad reikia dar padirbėti po pirmojo svarstymo etapo. Kai valstybės narės turės visą susijusią informaciją apie tai, ar šis požiūris numato reikalingą lankstumą. E, ministrų ir teisingumo atsiprašau, Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryba posėdžiavusi e, gruodžio 6-7 dienomis priėmė susijusių požiūrį. E, Deleguotusios teisės aktai ir gyvendinimo teisės aktai. Pasiūlymai šiuo klausimu bus parengti po to, kai, bus, kai baigsis diskusijos dėl reglamento projekto. O kalbant apie administracinę naštą, taryba suteikė mandatą DABIX grupiai toliau tęsti diskusijas, svarstant reglamento projektą, e, plėtojant požiūrį paremtą rizikos vertinimu. Trečias aspektas, kokiu mastu šis reglamentas gali padėti užtikrinti didesnį lankstumą valstybių narių viešajame sektoriuje. Šis klausimas bus išspręstas po to, kai teksto diskusijos bus baigtos toliau. Direktyvos projektas. Pirmininkanti valstybė jį apsvarstė, apsvarstė visus jos straipsnius ir numatytas dar vienas tam klausimai e, skirtas susitikimas asmens duomenų apsaugos pasiūlymas turėtų būti įgyvendinamas panašiai. Time for the conversation with the members. I, I, I see that you're following a whole... I see that you're coming to an end. Yes, you're, I'm you're following a whole... Pirmininkas, kaip suprantu, artėjote prie pabaigos. Galbūt galėtumėte apibendrinti, kad galėtumėm pereiti prie diskusijos. Ir galiausiai dėl daugiametės e, programos e, skirtos organizuoti ES e, darbą žmogaus teisės rytyje. Pirmininkaujantė valstybė norėtų padėkoti Libe komitetui už pagalbą rengiant šią programą. pirmininkaujantį valstybę sieks e, prisidėti prie darbo 13 metais, e, kad e, organizacija galėtų tęsti darbą remiantis dabartinė programa. Na, toks sprendimas nėra idealus, tačiau vienintelis realus siekiant užtikrinti agentūros darbo tasą. Ir baigdamas, norėčiau pasakyti Libė e, komitetui, e, jo pirmininkui, e, nariams jau labai vertinu jūsų darbą. Labai ačiū Jums už darbą visą pusmetį, siekiant bendrų tikslų, siekiant stiprinti teisingumo, laisvės ir saugumo erdvę. Dėkui. Ačiū abiem ministram, poniai Mavro ir poniai Luka. Ačiū Jums už pristatymą. Ačiū ir už tai, jog pripažinote, jog Libio komiteto nariai yra pasirengę bendradarbiauti su pirmininkaujančiu Kipru, siekiant pusmečiui numatytų tikslų. Dabar bandžiau tiesiog sugaudyti keliamas narių rankas. Žinau, kad ponė Romero Lopes nori kalbėti, jums žodis bus suteiktas pirmai. Ačiū pirmininkė, nesitikėjau, kad aš taip greitai gausiu žodį, bet aišku pasinaudosiu progą. Norėčiau užduoti keletą klausimų ir taip turiu pastabų dėl jūsų pasisakymų. Man iš tikrųjų ministrų pasisakymai pasirodė labai įdomus. Pirmiausia, teisingumo ir viešųjų reikalų ministrai dėl prieglapšio politikos paketo, apie kurį pirmiausia kalbėjote. Deja, mes iš tikrųjų ne, nesame tos nuomonės, kaip jūs sakėte. Ir galiu pasakyti, kad nuo dabar tikrai nebus to tikro bendarbiavimo, apie kurį jūs e, kalbate, nes Dublino sistema yra labai sudėtinga sistema. Ir neiš, jinai neišsprendžia ateities problemų. Eurodako direktyvoje, kuri vakar buvo patvirtinta, mes su šita direktyva visi prieglapšio prašytojai tapo dar pažydžiamesni būtent dėl tos duomenų bazės. Taigi yra labai daug, ką dar reikia apsvarstyti. Ir šitas prieglapšio politikos paketas tikrai nebuvo žingsnis į priekį, nes jame dar yra labai daug neišspręstų klausimų, kaip be būtų gaila. Uh, O kalbant apie migracijos politiką, galėčiau pasakyti praktiškai tą patį, bet norėčiau, e, kad atsakytumėte į klausimą būtent dėl judumo susitarimo su Tunisu ir Maroku ir kur galima rasti informacijos susijusios su tai susitarimais, apie kuriuos jūs kalbėjote, su Indija, su Rusija. Žodžiu, norėčiau daugiau informacijos apie e, jūsų pradėtus arba pasirašytus susitarimus. Dabar klausimai e, ponui Luka, teisingumo ministrui. Labai atidžiai klausiausi jūsų visą valandą, bet galų gale taip ir neišgirdau nieko apie asmens duomenų, apie asmens duomenų direktyvą. Kaip žinote, mums tai yra viena svarbiausių temų mes labai daug dirbome ir stengiamės, kad parlamente E, būtų šitas dokumentas svarstomas kartu su reglamentu, bet apie šį, šią direktyvą neišgirdau ne žodžio. Kaip žinote, šis, ši, doku, ši direktyva yra pagrindas, e, pagal kurį bus įgyvendinamas fizinių asmenų duomenų, e, du, asmens duomenų e, apsauga. Bet kalbame apie išimtinius atvejus, kur valstybės narės turės pačios imtis veiksmų dėl geresnio teismų ir policijos bendradarbiavimo. Nieko iš jūsų apie tai neišgirdau, todėl norėčiau sužinoti, kodėl šitas direktyvos prieimimas yra blokuojamas, kodėl neina į priekį ir kodėl mes negalime toliau kurti to pagrindo E, pagal kurį mes toliau diskutuosime apie kitas direktyvas ir kitus pasiūlymus, dėl kurių reikia diskutuoti, kaip, pavyzdžiui, PNR duomenų perdavimo dokumentai. Taip pat norėčiau užduoti klausimą dėl to, ką jūs kalbėjote apie mm, su teismo procesai susijusius dokumentus. Ar teismo proceso garantijų mm, dokumentų pakete yra kas nors, yra kalbama apie, nemokamą, e, apie teisę į nemokamą teismą. Kaip žinote, ES dabar yra kalbama apie prisijungimo prie žmogaus teisų konvencijos, o nemoka, teisė į nemokamą e, teismą e, yra toks pat, tokia pati teisė kaip teisė į nemokamą gynybą. Ir jeigu štai nebus numatyta, šita teisė nebus numatyta, tada šitas paketas bus skirtas tik turtingiesiems, tik tai tie, kurie gali susimokėti už teismo procesą. O čia tikrai ne, nėra tinkamas būdas kovoti už pagrindinės teisės, e, kovoti už tai, kad funda, e, pagrindinės teisės būtų mūsų tikrovė, kad kovotumėm su ksenofobija, kad dirbtumėm piliečių naudai. Taigi, čia yra tie punktai, kuriuose nebuvo nieko padaryta per jūsų pirmininkavimą, kaip be būtų gaila. Turiu ir daugiau klausimų, bet tiesą sakant, jūs kalbėjot visą valandą ir man labai. Labai nenorėčiau aš pati dar užduoti tiek laiko, kad, užimti tiek laiko, kad kiti negalėtų paklausti. Dar uh, E, truputėlį apie migraciją. Jūs kalbėjote apie migracijos kelius, apie kilmės šalis. Pakalbėkite truputėlį daugiau apie tai, ką taryba nusprendė šiuo klausimu ir kodėl mes nesulaukėme jokių konkrečių veiksmų dėl kilmės šalių, kad mes žinotumėm, iš kur tie srautai sklin, e, pas mus atvyksta ir kaip, kokie čia procesai vyksta. Pirmininkas, ačiū. Pone Papa Nikolau, žodis Jums. Kėlė, pradrė. E. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pirmininkaujančiam Kiprui už labai konstruktyvų E, darbą klausimais, kuriuos diskutavome savo komitete pastarąjį pusmetį. Žinome, kad Kiprui tai nelengvas laikotarpis buvo, Europai taip pat nelengvas laikotarpis ir tai lemiamos svarbos laikotarpis mūsų komitete aptariamiems e, klausimams, pavyzdžiui, prieglapšio paketas. ir taip toliau. Ir e, tokiamis sunkiomis aplinkybėmis, manau, pirmkaujantis Kipras e, na, sugebėjo konstruktyviai prisidėti prie darbo šiais klausimais. Per pusmetį, žinoma, neįmanoma pasiekti galutinio sprendimo, galutinio rezultato visais klausimais. E, tačiau žinau, jog ne kartą pirmininkaujantė valstybė dėrėjosi um, su mumis komisija iki išnoktų. Pirmininkaujantis Kipras visuomet buvo šalia mūsų ir reikėtų pabrėžti, jog šio laikotarpio nedidelė valstybė uh, labai daug prisidėjo prie pirmininkavimo, kad būtų pasiekta pažangos daugeliais um, daugeliu klausimų. Ir žinoma, šiandien uh, atliekant vertinimą labai uh, sunku detaliai aptarti E, visus klausimus, daug jų iškėlė pane Lopės, bet aš norėčiau užduoti klausimą apie ES bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Ir praėjusią laikotarpį e, stebėjome arabų pavasarį, dabar matome, kas vyksta Sirijoje ir žinome, kad siekiant veiksmingo, veiksmingos prieglapšio migracijos e, politikos, atsakomybės e, pasiskirstimo solidarumo, žinoma, būtina sąlyga yra puikus bendradarbiavimas trečiosiomis šalimis, e, kad, e, kad būtų galima gražinti jų piliečius ir kad tos valstybės galėtų padėti mums užkirsti kelią bet kokiam migracijos protrukiui. Ir Primkavimo metu pasiekta nemažai pažangos, aš šiandien kalbu vien tik tai apie Turkiją, kalbu apskritai apie trečiasias valstybės, kalbu apie bendras problemas mūsų regione, apie įtampą ten ir aišku, ateityje bus poslinkių į priekį siekiant puikaus bendradarbiavimas trečiosiam valstybėm ir norėčiau uh, padėkoti Jums ir e, linkiu pirmininkausiančiai Airijai, kur taip pat yra problemų e, pasiekti e, tokių pat puikių rezultatų, kaip kad Jūs pasiekėte per savo pirmininką. Ačiū. Toliau ponas Pientafilidės. Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti Kipro Respublikos ministrams už pristatytą darbą, kuris buvo atliktas pirmininkavant Kiprui. Manome, jog e, pasiekta daug pažangos, daugelis ryčių. E, rasti bendri e, požiūriai, tačiau kaip kairės frakcija nepritarėme ne, ne galutiniai parlamento pozicijai ir balsavome prieš kai kurius požiūrius, tačiau tai nesumenkina viso to darbo, kurį nuveikė abu ministrai solidarumo klausimu ir finansinių instrumentų klausimų. Norėčiau tarti porą žodžių. Finansinių instrumentų reikia, kad išspręstumėm dabartinius sunkumus. Visai nesenai Libe komitetas lankėsi Graikijoje ir matėme, um, kokia svarbi pažanga buvo pasiekta, nes buvo pasinaudota tom finansiniam priemonėm. Uh, ir norėčiau užduoti klausimą ministrei e, Mavro, kuri minėjo įvairius fondus, kaip pavyzdžiui prieglopščio ir migracijos fondas. Ar bus užtikrinta, kad bus skirta pakankamai e, lėšų, kad tie fondai toliau galėtų veikti? Žinau, kad e, finansinė situacija labai sudėtinga. Daugelis valstybių tikisi finansinės pagalbos, kad galėtų spręsti problemas. kaip e, pavyzdžiui prieimimo centrų finansavimas, įvairių procedūrų vykdymas ir taip toliau. Ačiū. Dar du nariai pakėlė rankas. Žinoma, prašom, ponas Morajas, jums žodžiu, žodis pirmam. Ačiū, pirmininkė, aš jau anksčiau e, prašiau žodžio, bet labai nedrasiai turbūt nepastebėjote. Ir aš norėčiau padėkoti pirmininkaujančiam Kiprui už darbą socialistų demokratų frakcijos vardu. Ir per ankstesnių pirmgančių valstybių pristatymus jau suvokėme, kad per pusmetį uh, neįmanoma visko e, nuveikti, nes taryba veikia nuolat e, ir e, kaip matome, TVR srityje daug kas dažnai blokuojama yra ir negalima gyvendinti pirminkančios valstybės programos, tai akivaizdu, taip jau yra buvę anksčiau, tada ačiū Jums už tai, ką pavyko nuveikti. Žinoma, yra mūsų frakcijoje prioritetų, kurie bendri su kitom frakcijom ir turbūt kolega Karlo Romero galėtų e, įvardyti tuos prioritetus mūsų frakcijai. Na, galiu pasikartoti, bet turbūt verta. Vienas prioritetų tai duomenų apsaugos direktyva, kuri bus pristatyta komitete e, sausio 10. Ir e, norėčiau kreiptis į ministrą Luką, kas mus neramina. E, taryboje pastebėme e, tam tikrų nuogastavimų, ne tik tai blokavimą, nuogastavimų dėl to, kaip, e, kaip traktuojama direktyva, kaip, e, pavyzdžiui, viešasis sektorius neįtraukiamas ir tai iš esmės keičia direktyvos reglamento pobūdį, tad įdomu, kaip jūs įsivaizduojate, kai bus perduota darbo programa pirmininkasinčiai Airijai, kaip toliau vyks darbas, nes mus tai labai neramina, tai pagrindinis mūsų prioritetas, dabar darbas e, <clears throat> jau teks pirmininkasinčiai Airijai. Ir dar viena e, problema, kurią e, minėjo kolega Karlo, tai prieglopšio procedūrų direktyva. Taip, vakar par, par, parlamente balsuota dėl Eurodak reglamento. Tačiau komitete yra bendras nuogastavimas, kuria linkme eina tas uh, paketas. Uh, kokia jūsų nuomonė dėl to, kuria kryptimą einama, uh, turint galvoje, kad artėja metas, kaip perduosite pirmininkavimą Airijai. Ir dar dėl sezoninių darbuotojų paketo po Lisabono sutarties įsigyvenimo. Na, žinau, kad e, tai nėra nei pirmininkaujančios valstybės prioritetas, nei, nei kano, kieno nors kito e, prioritetas, tačiau e, sezoniniai darbuotojai yra svarbus klausimas. ES turi galvoje, kad vyksta migracija, taip pat ir, ir, ir neteisėta taryboje tai įvairiai bandoma blokuoti, tad aš norėčiau paklausti, kokia jūsų nuomonė, kokios yra e, perspektyvos e, toliau siekti pažangos šioje srityje. Vakarykštis trilogos, mano supratimu, buvo labai sėk sėkmingas ir pirmkaujantis Kipras iš tiesų nuoširdžiai deda pastangas, kad būtų pasiekta pažanga, tačiau norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Ačiū, ponai Morais, ponė Papadopula. Ačiū pirmininkė ir aš paprašiau žodžio. Savo ruštu norėčiau pasakyti, jog mačiau, jog pirmininkaujantis Kipras labai daug dirbo, kad pasiektų pirmininkavimo tikslų, geresnės e, Europos. O ką aš pastebiu iš e, ministrų Mavro ir Luko pristatymo, tai e, nerimas dėl E, socialinių e, e, klausimų. Džiugu, kad taryba parengė išvadas, artėja Europos pilietybės metai ir kaip pranešėja e, na, patyriau e, tas diskusijas trišalės pirminkant e, Danijai, toliau buvo tęsiamas darbas ir 13 metais ir pamatysime tos jau vaisius Europos pilietybės. Dabar numatytas labai nedidelis biudžetas, vienas milijonas palyginti su ankstesniais metais. Kas taryboje manoma apie tai, kaip galima dirbti, kad galima įgyvendinti veiksmus, informuoti e, Europos piliečius apie Europos pilietybės naudas tokiu mažu biudžetu. E, Kiproje, e, Kiprė vyko puikus susitikimas Norėčiau pažymėti, jog esu ir moterų komiteto narė. Smurto prieš moteris klausimas labai svarbus ir reikia imtis čia veiksmų, čia vadovas labai pasitarnatų, mums reikia naujos kovos su narkotikais strategijos 13-20, nes čia daug veiksmų reikia ir mano klausimas būtų bendro pobūdžio. Pastebėjau, jog daugeliu klausimų Kipras dėjo didelės pastangas. Kipras nėra labai stambus žaidėjas pasaulio mastu, bet daugeliu klausimų pasiekta gerų sprendimų. E, taryboje yra stambių valstybių, kurios turi savo interesų, stengiasi juos apsaugoti, bet aš norėčiau pasiaiškinti, kokios tikrosios kliūtis buvo taryboje, kodėl e, kai kurie klausimai, kurie jau atrodo buvo beveik išspręsti, vis dėlto nebuvo išspręsti. Daugiau narių žodžio neprašo, tad dabar galimybė uh, E, ministrams atsakyti, turbūt tą pačią e, tvarką. Ministrė Mavro, žodis jums. Ačiū už e, jūsų klausimus, pastebėjimus, ačiū už malonių, malonių žodžius. Dėl to, ką sakė ponė Romero Lopes, dėl uh, E, bendros e, Europos prieglapšio sistemos. Taip, Dublino sistema sudėtinga. Taip, Eurodako sistemoje numatomos e, išlygos. Visos šalis turėjo tam tikrų išlygų ir Europos parlamentas, ir valstybės narės. Uh, Kai buvo pradėta dirbti rengiant tokią bendrą Europos prieglapšio sistemą, niekas nemanė, kad tas kelias bus lengvas. Turėjome rasti kompromisus, reikėjo rasti bendrą požiūrį, reikėjo atsižvelgti į įvairias pozicijas. Na, mūsų vertinimas dėl to, kad ne, nepažengėme į, į priekį, turime kitokį vertinimą. Mes manome atvirkščiai, matome, jog susitarta dėl Dublino reglamento, dėl prieimimo sąlygų direktyvos, dėl e, procedūrų direktyvos. Praktiškai susitarta. Uh, E, liko labai nedaug ir bus galima pasiekti kompromisu. Dėl Eurodak e, direktyvos e, galima rasti pusiausvyrą tarp asmens apsaugos ir nacionalinių interesų, kovojant su piknaudžiavimu prieglopščio sistema bendra Europos prieglašio sistema, dabartinė jos forma po dėrybų. Ir turėtumėm visi turbūt dėl to sutarti, suteikia didesnį apsaugos lygmenį tiems, kuriems tokios apsaugos reikia palyginti e, su dabartinė padėtim. Uh, Nes būtent su tuo reikėtų lyginti, o ne su idealu, ne su tuo, kokios mes sistemos norėtumėm, kokią kiekvienas mūsų tą sistemą įsivaizduotumėm. Sistema numato didesnį apsaugos lygmenį. Numato geresnės struktūros procedūrą, e, tvarkant e, prašymus suteikti prieglopsti ir e, numatomas e, vienodas e, elgesys su prieglapšio prašytojais visose valstybėse narėse, nes ne vienodas požiūris anksčiau ir lėmė piknaudžiavimą sistemą. Tad numatome, jog bus žengta daug žingsnių į priekį gyveninant šitą europinę struktūrą, tačiau žinoma, Kiekvienas mūsų turime savo įsivaizdavimą, savo nuomonę. Tačiau puikiai žinote, jog galų gale susitarimai yra pasiekiami per kompromisus. Pane Papadopulo kėlė klausimą, e, kodėl, būdami taip arti susitarimo, vis dėlto jo nepasiekėme. Visų pirma, todėl, kad tikslas buvo labai ambicingas, sistema labai sudėtinga. Prieš dešimt dienų komisijos narė Malstrom, e, atsakydama į tą patį klausimą, pasakė, jei būtumėt paklausę manęs prieš metus, prieš šešis mėnesius, ar pasieksime sutarimo iki 12 e, pabaigos, būčiau pasakiusi, kad apie tai negali eiti kalbos. Tai, jog per šios mėnesius e, dirbome labai daug ir nuoširdžiai, atsižvelgdami į uh, valstybių narių interesus, būkštavimus. Ypač dabar, kai išgyvename finansinę krizę, bet atsižvelgdami į tas vertybės, e, kurias ES nori apsaugoti per bendrą prieglapšio e, sistemą, rodo, jog mums pavyko užpildyti tą labai didelę spragą ir šiandien esame jau labai arti susitarimo. Atsakysiu ponui Morais. Kokia kryptimi toliau bus plėtojama bendra prieglapščio sistema. Mano siekis būtų neprarasti įgyto pagryčio. Nenorėčiau, kad finansinės problemos būtų ta kliūtis, kuri neleistų mums nustatyti e, tikslus keliamus geresniai apsaugos sistemai. Esu tikra, jog pirmininkausianti Airija dirbs toliau lygiai taip pat atkakliai ir tikiuosi, jog prisidedant visiems labai greitai galėsime kalbėti apie tai, jog šis darbas yra baigtas. Dėl to, ką sakė ponas atsiprašau, ponė Romero Lopes, norėčiau e, pasakyti, jog diskusijos bendradarbiavimas su e, kaiminėm šalim, imigrantų kilmės šalim, tai yra esminis e, mūsų politikos pasirinkimas. Kalbant apie sutarimus, turime principinę sutarimą su Indija dėl bendros darbo atverkės, dėl mobilumo ir migracijos. Tas sustarimas e, vertinamas kaip sėkmingas. Turint galvoje, kokio dydžio šalis e, ir kad tai sudėtinga šalis tai uh, galima pasakyti, jog ES pirmą kartą uh, pavyko pasiekti tokio sutarimo, sudaryti tokią bendradarbiavimo uh, programą su šalim, kuri yra strateginė ES partnerė. Taigi principinis sutarimas yra, o uh, detalės svarsto darbo grupės. <clears throat> Toliau. Uh, bendradarbiavimo su Rusija e, programa ateinantiem porą metų yra oficialus dokumentas, jis paskelbtas tarybos tinklalapyje. Dėl mobilumo bendradarbiavimo sutarimų su Maroku ir Tunisu dėrybos perėjo į baigiamąjį etapą dėl partnerystės sutarimų. Ir e, darbo grupė baigs dėrėtis dėl galutinio dokumento labai greitai. Atsakysiu papa Nikolau. Manau, kad tai, ką aš sakiau iki, iki šiol, jau už dalies atsako jūsų e, klausimą. Kaip minėjau, Panašios pastangos buvo dedamos, kalbantis ir su kitom valstybėm, e, buvo bendraujama su Jordanija, Kinija, e, propagavome ES, e, plėtome ES dialogą ir Karibų regione ir Azijoje. Taryboje labai daug kalbėta apie Turkiją. kalbant e, apie ypatingus šio šalies santykius su ES, diskutavome apie ateities perspektyvas. Siekiant plėtoti tokius ypatingus santykius vizų e, srityje, kartu ir e, esame sunerime. Nes e, matome, jog iš to šalies e, pastebimi, pastebimi dideli e, migracijos e, srautai ir e, komisija e, kontaktavo su minėta e, šalimi, kad būtų galima geriau valyti tos migracijos e, srautus. Ir aišku, bendrai paėmus, bendradarbiavant su trečiosiam šalim, sprendžiama šitas klausimas, e, kuris mūsų nuomonė yra svarbus. Siekiame reguliuoti ir uh, E, teisėtą migraciją, sprendžiant e, apskritai migracijos klausimą. Pone Morajas, atsakysiu dėl e, sezoninio darbuotojo kad kai, kai kurie to nelaiko prioritetu, kaip ir magalinti valstybė, galiu jūs patikinti, jog labai uh, daug dirbame su abiem uh, direktyvom apimančiom ir, ir teisėtą migraciją, uh, ir džiaugiuosi, jog jums padedant pavyko puikiai pradėti trišalės dėrybas ir nors prieš porą mėnesių atrodė, jog viskas e, labai sudėtinga, dabar galime pasakyti, jog e, pasiekėme geros padėties, už tai jums dėkojame. Na, žinoma, e, migracijos klausimai yra kaip dėlionė. Kiekviena mūsų pastanga reiškia dar vieną dėlionės gabalėlį, kuris atsistoja į savo e, vietą. Svarbu, jog šios klausimus galėtumėm uh, spręsti e, vienodai, visapusiškai ir galiausiai dėl e, įvairių fondų, ką minėjo ponas Trentafilidis. pirmininkas e, pertraukė kalbėtoje. Galbūt galėtumėt jau judėti link pabaigos, kad jūsų kolega galėtų dar tarti žodį. Norėjau paminėti fondus. Susitarimas dėl vidaus saugumo e, fondų ir sienų fondų horizontaliame reglamente. Tai yra taip pat susitarimas dėl e, įvairių programų gaunančių lėšas iš uh, paramos e, e, mechanizmų. Na, e, turbūt suprantate, jog čia rezultatas priklausys nuo bendro susitarimo dėl daugiametės finansinės programos. Taigi dabar perduodu žodį kitam ministrui. Pasistengite kalbėti trumpiau, nes tikrai nebeturime laiko. Norėčiau atsakyti poniai Lopes ir mm, iš tikrųjų jinai yra teisi. Stengdamasis kalbėti trumpiau, nepakalbėjau apie direktyvą kuris susijusi su asmenų apsauga. Ši direktyva turi būti horizontaliai įgyveninta, todėl e, Manėme, kad reikia daugiau laiko skirti reglam, bendram reglamentui. Bendro reglamento principai turi būti suprasti ir įgyvendinti prieš juos įtraukiant į konkrečią direktyvą. Mes pateikėme raštiškus komentarus dėl e, keletos straipsnių, o dėl reglamento paruošėme antrą variantą ir jį paliksime Airijai pirmininkaujant aptarti. Mes gruodžio mėnesį atitinkamą ataskaitą pateikėme tarybai. Kalbant apie direktyvos projektą dėl asmens duomenų e, apsaugos. Paskutinėje taryboje mes pateikėme savo rekomendacijas ir, kaip sakiau, tai buvo prioritetas ir mes su juo dirbome kaip su paketu dokumentų paketu. Todėl ministrams pateikėme bendrą pažangos ataskaitą, kuri, buvo, e, kuri įtraukė abu teisės aktus. Ką valstybės narės mano apie direktyvos projektą, mes negalime daug pasakyti, nes diskusijos buvo labai plačios, bet galima pasakyti, kad kai kurios valstybės narės iškėlė tam tikrų problemų susijusių su ES e, parinktoms politikos kryptimis, bet noriu pabrėžti, kad taryboje niekada ne viena šalis nenorėjo pasitraukti iš direktyvos ar norėjo, nenorėjo baigti diskutuoti apie direktyvą. Uh, Taigi mes e, kalbėjome techniniais klausimais ir toliau yra su planuota tęsti debatus rytoj ir poryt, pavyzdžiui, TAPIX darbo grupėje vyks debatas dėl šios direktyvos. E, nuo ketvirto iki aštunto straipsnio jau yra aptarta ši direktyva e, taryboje ir toliau tęsis diskusijos ir manome, kad galėsime eiti toliau dirbant šios darbus. Buvo gauta komentarų. Kai kuriuose komentaruose yra minimas reglamento projektas, taigi dirbdami su reglamentu mes padgreitiname direktyvos priėmimą. O kalbant apie ES prisijungimą prie Europos žmogaus teisų konvencijos, kaip sakiau, E, dėrybos jau prasidėjo. Ir jau vyko trys dėrybos raundai tarp ES ir ES tarybų, tarybos šalių narių, kalbant apie procedūrinės teisės. Apie teisinės pagalbos klausimus mes čia laukiame pasiūlymo. Iš komisijos pusės laukiame, kad būtų pasiūlyta direktyva. Pono Lopes taip pat šnekėjo apie Afroditės operaciją. E, rezultatai buvo pristatyti policijos bendradarbiavimo darbo grupėje ir galiu pasakyti, kad, bendradarb... kad dalyvavimas valstybių narių veikdančią operaciją buvo puikus. Šios operacijos detalės galiu atsiųsti jums asmeniškai. Gerbiamas pirmininkė, norėčiau dar kartą padėkoti Europos parlamentui ir ypač Libe komitetui ir pranešėjams už puikų bendradarbiavimą, kuriuo galėjome pasidžiaugti dirbdami su teisingumo ir vidaus reikalų klausimais. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Dėkoju abiems e, ministrams už pastangas, už drąsą siekti tikslų pirmininkaujant Kiprui. Dėkojame, kad atvykote ir pasidalinote išsameis pastebėjimais ir um, apibendrindami atsakėte į išsakytus klausimus, kurie iš tikrųjų buvo e, labai svarbus dalykas komiteto nariams. Taigi lygiam jums sėkmės ir toliau dirbame pagal darbo atvarkę. Ačiū Jums, kad atvykote.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 So, now. Taigi, dabar svarstysime 17 klausimą. Tai yra komisijos ataskaita Europos parlamentų ir tarybai, 7 ataskaita dėl tam tikrų trečiųjų šalių tolesnių vizų režimo taikymo, pažeidžiant vizų režimo apipusiškumo principą. Komisijos atstovai pristatys septintąją ataskaitą. Taigi pradame svarstyti šį klausimą, suteikdami žodį ponui Dekoister. Ačiū gerbiamas pirmininkė, man dėlė garbė dalyvauti šiame posėdėje ir e, pristatyti septintai komisijos abipusiškumo ataskaita, ji buvo priimta, patvirtinta e, lapkričio pabaigoje. Apipusiškumas yra sudėtingas klausimas. Jisai svarstomas kelis kartus šiandien, tai septintoji ataskaita ir greičiausiai šiam po, po pietų, kalbant apie 539 reglamentą dėl vizų sąrašo. Šis klausimas irgi buvo labai aktyviai diskutuojamas ir galima tikėtis susitarimo. Septintoji apipusiškumo ataskaita turėtų, turėjo būti pristatyta iki birželio 30 šiais metais, bet komisija atidėjo šios ataskaitos pristatymą, kad iki metų pabaigos galėtų. Mm, pateikti tikrą neabipusiškumo paveikslą tuo metu, kai mūsų nuomonė naujasis abipusiškumo mechanizmas bus patvirtintas. Manau, visos institucijos sutinka, sutarė, kad abipusiškumo mechanizmas turi būti veiksmingesnis. Apie tai ir bus kalbama komitete šiam po pietų. Ar tai reiškia, kad dabartinė sistema nepakankamai tinkamai veikia, nėra veiksminga? Na, žiūrint, iš kurio požiūrio taško žiūrėsime. Buvo vienas atvejis, kai trečioji šalis iš naujo įvedė reikalavimą turėti vizą mūsų valstybių narių atžvilgių, tai Kanados Čekijos atvejis. Šis nebepusiškumo atvejis vis dar egzistuoja, taigi jeigu į apipusiškumo mechanizmą sėkmę žiūrėsime iš šito požiūrio taško, tada tikrai jisai nepasiteisino. Kita vertus, jeigu į, pažiūrėsime į atvejus Jeigu pažiūrėsime tai, kaip viskas buvo, kai ši sistema buvo pradėta taikyti, tada prieisime išvados, kad sistema yra efektyvi, nes išsprendė labai daug sudėtingų atvejų. Kai 2005-2006 įsigyveno šis mechanizmas, buvo maždaug šimtas e, neabipusiškumo atvejus 18 valstybių, o dabar liko pora atveju su dviem svarbiais partneriais, su JAV ir Kanada. Taigi šiandieną po pietų mm, svarstysime, kaip šios mechanizmas galėtų būti efektyvesnis, o dabar pateiksiu trumpą apžvalgą, kas atsitikės, kas įvyko ir kokia pažanga buvo padaryta nuo paskutinės e, komisijos ataskaitos 2010 m. lapkritį. Pirmoji sėkmė, kurią vertėtų paminėti, yra santykiai su Brazilyje. Šių metų spalį įsigali, įsigaliojo abipusiškas vizų netaikymo režimas paprastų pasų turėtojams. Taigi baigėsi neabipusiškumo situacija keturiams valstybėms - e, Kiprui, Estijai, Latvijai ir Maltai. Taigi šis atvejis, ši byla yra baigta ir išspręsta. Dar yra situacija su uh, santykiai su Japonija. Ir tik Rumunija dar prieš 3-4 metus uh, turėjo gauti vizą. Uh, dėka visų veiksmų, kurių buvo imtasi, jie, Rumunijai buvo pradėta taikytas, taikyti la, laikinas vizų netaikymas vykstant į Japoniją ir toliau bendradarbiavame su Japonijos atitinkamom institucijom, kad arba būtų laikinas vizų netaikymas pratestas Rumunijos piliečiams, arba kad Rumunijos piliečiams būtų uh, taikomas nuolatinis vizų netaikymo režimas. Dar viena pažanga galbūt netokia, ger, netokia įspūdinga buvo pasiekta su, brun... su brunėjum. Iki 90 dienų buvo galima vykti be vizos, tačiau e, šiandien asocijuotų narių e, piliečiams buvo taikoma tik tai 30 dienų arba 14 dienų bevizis režimas. Dabar Brunėjus pranešė, kad asoci... šiandien asocijuotoms narėms e, bevizis režimas irgi buvo, pra... bus pratestas iki 90 dienų. Taigi dabar vienintelė užduotis yra. Aš tikrinti, kad ir Lichtensteino piliečiai galėtų pasinaudoti uh, E, tokiu viz, bevizų režimu iki 90 dienų. Nežinau, kiek Lichtensteino piliečių, e, gyvent, kiek Lichtensteino piliečių keliausi Brunėjų ir ten liks daugiau negu 10 dienų, bet vis tiek reikia dirbti toliau. Čia tokia smulki abipusiškumo byla. Ir galiausiai dvi, du pagrindiniai klausimai, kurie vis dar yra mūsų darbo atvarkėje, tai Kanada ir Junktinės Amerikos valstijos. Keturioms valstybėms narėms JAV taiko apribojimus, o Kanada trims. Ir žinoma, komisija kas kart bendraudama su, susisiekdama su atitinkamom e, institucijom šių šalių, visą laiką pabrėžiame, kad mums reikia taikyti abipusiškumą, taip pat ir Bulgarijos, Rumunijos, Lenkijos ir Kipro gyventojams. Kalbant apie JAV, kaip žinote, jie turi savo vizų reikalavimų ir turi gyvenamą ESTA sistemą tiems piliečiams, kurie keliauja be vizos, bet jie turi kreiptis elektroniniu būdu dėl leidimo. Komisija ruošia uh, tokį, kaip e, ir ataskaita, įvertindama, ar ESTA sistema yra tam tikra užslepta vizų sistema. Komisija visada pabrėžia, kad šis pranešimas bus E, pateiktas tada, kada bus pateiktos iš Amerikos pusės galtinės estos taisyklės, o šito dar mes nesulaukėme, taigi šitas klausimas dar nėra išspręstas. Kas mums sutiktų, vilt, suteiktų vilties išspręsti šių keturių valstybių neabipusiškumo e, atvejį, tai būtent, kad e, JAV kongrese yra keletas prašymų supaprastinti vizos, bevizio režimo programą. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad prezidentas Obama e, palaiko šiuos pasiūlymus ir manau, kad tai, tai yra labai geras dalykas beviziam režimui, kad Obama buvo perrinktas, žinoma, ir dėl kitų klausimų yra naudinga, kad jisai perrinktas, bet ypatingai dėl bevizio režimo jisai yra, jis yra palankios nuomonės. E, Ir dar vienas teigiamas dalykas yra, Europos, e, yra ES tendencija skatinti turizmą, e, skatinant taip ekonominį augimą. Kitas svarbus tai, e, klausimas yra TwinTech požiūris. Kaip žinote, e, JAV turi įvairiausių sąlygų numačiusi dėl e, bevizo režimo. Pavyzdžiui, kad ta trečioji šalis turėtų e, išduoti biometrinius pasus. Kaip žinote, pagal ES e, reglamentus valstybės narės turi išduoti biometrinius pasus, todėl jau savaime ši bevizio režimo sąlyga yra išpildyta buvo ruošiama pasirašyti e, supratimo memorandumą su JAV, kad e, visi tie klausimai pagal pirmą e, ramsti, biometriniai dokumentai ir taip toliau. Ir trečiasis ramstis bendra, e, teisės saugos bendradarbiavimas. Ir žodžiu, pirmasis ramstis būtų e, sprendžiamas dvi šaliai su ES, o trečiasis ramstis terorizmas ir teisės sauga e, būtų sprendžiama dvi šališkai su valstybėmis narėmis. Ir mes e, Europos parlamentui prašant įvertinom šitą pasiūlymą ir ataskaitoje pridėjome priedą, kuriame e, analizuojame galimus rezultatus. Taigi manau, kad šitas požiūris įsigyven, įsigyvenus e, Lisabono sutarčiai vis dar galioja, bet mes bandėme patikrinti ir ar dvišalės sutartis valstybių narių ir e, JAV, ar šiuose sutartise nėra prieštaravimo ES aktams. Tai dažniausiai yra susitarimai dėl pasikeitimo duomenimis apie teror, teroristinės veiklas ir panašiai. Esame girdėję, kad nuomonių, kad komisijos ataskaitose matyti, kad yra e, trūkumų dėl duomenų e, apsaugos pagal trečiąjį ramsti. Taigi visus paskatinčiau atidžiai paskaityti komisijos ataskaitą, greičiai šitą punktą. Buvo labai atsargiai suformuluota, mes tikrai nesakome, kad valstybės narės pasirašydamos dvišalių susitarimus pažydžia ES teisę šioje srityje. Mes pasakėme, kad mums, kai kas mums kelia rūpesti ar nerimą, nesusitarimuose ne visada yra aiškus visi punktai bet galiu pasakyti, kad šios galimas problemas, šių galimų problemų sprendimas jau yra svarstomas, tai būtų vadinamas skėtinis susitarimas, pagal kurį būtų įvesti visi, visi reikami saugikliai. Ir paskutinis dalykas susijęs su JAV. JAV taip pat turi tam tikrų reikalavimų dėl per ilgo buvimo ir dėl e, nesuteiktų vizų e, kiekį. Ir reikia pasakyti, kad nesuteiktų vizų kiekis yra 3 procentai, tik tai Kipras atitiktų šį reikalavimą. Kitos trys šalis peržengė šį slengsti. galima dėrėtis, kad būtų e, šis, šis, šis um, skaičius padidintas iki 10 procentų, jeigu uh, būtų pagerintas. Pagerinta patikra ir būtų išsilygintų per ilgas buvimas su su atmestais vizų prašymais. Galbūt tada Lenkija galėtų gauti bevizį režimą, bet kitos dvi šalis, trys šalis net ir tuo atveju peržengtų 10 procentų atmestų vizos prašymų. Kitas klausimas - Kanada. Kanados Čekijos atvejis buvo svarstamas parlamente jau pernai ir bu, buvo pat buvo kalbama apie tai, kad reikia užtikrinti, jog apipusiškumo principas veiktų efektyviau. Per pastaruosius dviejus metus įvykiai įvykiai, visi susitikimai ir dialogai, visi yra dokumentuoti. Norėčiau pasakyti, kad prieš dviejus metus buvo susitartas dėl priemonių, pagal kurias e, Kanada galėtų pradėti bevizį režimą prieš įgyven, pradama įgyventi savo prieglopščio, naują prieglopščio politiką. Tačiau taip ne, negalėjo atsitikti todėl, kad e, Kanadoje tariami prieglopščio e, siekiai, prašytojai bandė pasinaudoti labai naudinga Kanados sistema. Prieš keletą dienų Kanadoje įsigaliojo naujoji prieglapščio programa, pagal kurią stipriai e, sutrumpės prieglapščio prašymo procedūra tiems prašytojams, kurie atvyksta iš tam tikrų šalių, kurios yra manomos, saug, kad, kad tai yra saugios šalys. Tas saugių šalių sąrašas yra sudarytas Kanados atitinkamų institucijų. Ta, ta procedūra truks tik tai 30-40 dienų, o dabar procedūra truks trunka 600 dienų. Taigi, Komisija visą laiką sakė, kai pradės galioti e, šie, šis teisės aktas, Kanada turėtų e, įvesti bevizį režimą pirmiausiai čekams, o tada tikriausiai ir Bulgarijai, ir Rumunijai, jeigu, bus atitink, jeigu jos atitiks ir kitas sąlygas. Taigi mes dabar stebime padėtį Kanadoje, kad bus pradėta uh, E, pradėti gyveninti šitie teisės aktai ir pažiūrėsime, kokios įtakos tai turės prieglapšio prašymams. Kanada taip pat irgi prašo bendradarbiauti, norėtų bendradarbiauti su ES ir valstybėmis narėmis. Pavyzdžiui, Čekijos ir Kanados atvejais. Į, į, į Kanadą prieglašio prašos ir kiti valstybių narių piliečiai. Čia yra toksai kai kas bus išspręsta ir įgyvendinant naująjį prieglopščio paketą, bet galėtų ir ES atlikti savo darbą, pavyzdžiui, informuoti apie naująją Kanados politiką. Ir komisija, vis, komisija visada e, pabrėžia, kad tokios, tokie nauji prašymai neturėtų tapti iš ankstiniam sąlygom Kanadai nenutraukti e, vizų režimo. Pirmininkas, ačiū. Šiandien dar iki pietų mes žadame surenkti koordinatorių posėdį, taigi reikia neprasiplėsti ne kalbant, bet dabar užduos, galima užduoti klausimus Alvaro. Ačiū. Diskusijos e, dėl abipusiškumo vyksta jau ilgai. Tai susiję ir su diskusijomis dėl vizų išdavimo sustabdymo. Ir iš tiesų logiška yra tai, jog atsižvelgiant į tai, kad parlamentas atstovauja 27 valstybės narės, E, susitarimai su trečiosiamis šalimis nebūtinai taikomi visoms 27 narėms. Dalyvavau diskusijose su taryba ir komisija, kartais sekdavosi neblogai, bandėme pasiekti konkrečių rezultatų, bet pagrindinės problemos yra ten, yra tos, kad 27 valstybių piliečiai nenori būti suskirstyti į geresnius ir prastesnius antrarūšius piliečius taikant vizų abipusiškumo mechanizmą. Tai pagrindinis es principas, kad visos valstybės yra vertinamos vienodai. Manau, kad tą principą turime taikyti ir tuo met, kai vertiname, kaip trečiosios valstybės traktuoja ES piliečius. Yra išsiskiriančių nuomonių šiuo klausimu. Bet nemanau, jog galime imtis čia pradėti dėrytis dėl šio principo. Negalime to susijęti su laisvos prekybos sutartimis su JAF arba Kanada. Manau, jog svarbiausias klausimas, kalbant apie tai, yra, kaip rimtai mes esame pasirengę prisijimti mums tenkančią atsakomybę. Kai kuriuose srityse lieka erdvės e, interpretacijai tačiau reiškiamas susirūpinimas dėl to, kad valstybės tarp jų ir Austrija buvo verčiamos e, suteikti prieigą prie policijos domenų bazės, joms buvo daromos spaudimas, nes jis sakė, tai bus atšauktas abipusiškumo principo taikymas. Ar tai atitinka ES teisės aktus? Štai kur klausimas. Tačiau komisija neįsikišo, nebandė šio klausimo spręsti ir jei ES e, kaip po tokia visa nesureaguos, manau, kad dar kartą galima pakliūti į tokią situaciją, kuomet ES e, teisės nuostatos bus pažeistos, kuomet mes būsime priversties pažydinėti tam, kad e, patenkintume abipusiškumo principo nuostatą. Koreperas atmetė šį pasiūlymą vienam balsui persverus balsuojant, o sprendžiančios klausimus reikalingas vienbalsiškumas. Tačiau Europos parlamentas mm, plati jo dauguma palaiko šį siūlymą. Ir todėl dabar reikėtų dirbti su komisija ieškant išeities, bandant užsitikrinti daugumą taryboje, kad šio klausimo nagrinėjimas baigtųsi mums palankę išvada. Tikiuosi, kad to pavyks pasiekti kitame ketvirtyje, mes einame teisingų kelių su komisija. Sunku įsivaizduoti, kad taryba dar toliau galėtų priešintis tam susitarimui ar jį atmetinėti. Ačiū, pirinkė. Noriu visų pirma padėkoti komisijai, komisijos atstovui už ataskaitos pristatymą. tai septintoji tokio pabudžio ataskaita. Bet aš norėčiau pasakyti, kad tie, tos ataskaitos tiesiog situacijos pristatymas ir dėje pasigendu konkretesnių priemonių ES pozicijos ir požiūrio į e, abipusiškumo taikymą vizų srityje. Žinoma, tai ne komisijos kaltė reikėtų kalbėti apie teisės aktus galiojančius Europoje, nes galiojantis įstatymai neapima konkrečių priemonių, kurių pagalba ES galėtų daryti spaudimą valstybėms narėms pažydinėjančiams nepusiškumo principą. Kalbant apie diplomatinės dėrybas, bandoma ieškoti diplomatinių sprendimų, kurie atrodo nepasiteisina. Aš palaikau pono Alvaro poziciją dėl naujo mechanizmo dėgymo abipusiškumai. Dėl šio mechanizmo vyksta dėrybos tarp tarybos ir parlamentą. Ir aš drįstu tikėtis, kad e, šiam mechanizmui, jeigu jam bus netrukus pritarta, turėsime veiksmingesnę ir patogesnę priemonę kurią pasitelkiant trečiosios valstybės taip pat privalės paisyti abipusiškumo principo e, bendraudamas su jas valstybėmis. Turiu keletą klausimų komisijai. Visų pirma, e, dėl santykių su Kanada. Po diskusijų ir kontaktų, kuriuos komisija inicijavo su Kanada, ar yra konkretus darbų tvarkaraštis sprendžiant šią problemą vizų atsisakymo? Aš lankiausi Kanadoje, e, išgirdau gražių pažadų, taip pat ir iš imigracijos šalies imigracijos ministro, tačiau dėja jų nesilaikom. O kalbant apie jungtinės valstijas, čia, manau, problema yra rimtesnė. kai kurių reikalavimų tiesiog neįmanoma patenkinti, nes kai kurie EAV sistemos aspektai tiesiog nefunkcionuoja. Tiesiog neįmanoma turėti informacijos, skaičių apie tai, kokie, kiek asmenų viršyje savo teisėto buvimo laiką, būdami toje šalyje. Japonija, aš ne visiškai supratau, kas, kaip viskas atrodys po šių metų, kai sutartis su Rumunija nustos galioti, kai bus paskui, aš suprantu, kad bus dėrybos, bet ar, bet ar bus pratestas tos sutarties galiojimas. Ačiū pirmininkė, norėčiau pasidžiaugti pasiekta sėkme santykiuose su uh, Japonija, Brunėjumi ir Brazilija. Ir noriu pabrėžti, kad reikia toliau stiprinti pastangas, sprendžiant klausimus su Kanada ir JAV. Tai to šalis ypač nenoriai sprendžia vizų klausimus. Norėčiau paklausti apie STAR procedūrą ir kada pasiūlys ataskaita tuo klausimu. Komisijos e, atstovas kalbėjo apie aktualius veiksnius, kurie e, apsprendžia santykius su Kanada. E, Prieglapšio politikoje noriu pasiklausti, ar. Na, norėčiau paklausti apie pozityvus bendradarbiavimo galimybės su Kanada, nes mane šiek tiek nustebino tai, kas buvo papasakota apie tą situaciją. Pirmininkas, <clears throat> mūsų dar laukia pora klausimų darbo atvarkė. 17 punktas. Taip pat e, Europos bendrijos Ukrainos susitarimas dėl vizų ir Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl vizų e, išdavimo palengvinimo. E, komisijos atstovas ponas Dehoiser taip pat pristatys šiuos klausimus. Todėl siūlyčiau jūs jums apibendrinti ką tik išsakytus komentarus ir paskui pristatyti kitus, du, kitus klausimus, nes ponas Marais yra pranešėjęs Ukrainos klausimų ir galbūt jis norės, išklausęs jūsų pasisakymo, taip pat pasisakyti. Prašau, ponė Dehoister. Ačiū, pirmininkė. Šiandien įvyko pirmasis klausimo pristatymas ir pirmasis keitimasis nuomonėmis 2013 esame numatę toliau svarstyti šios pranešimus arba konkrečius juose aptartus klausimus, todėl esame pasirengę toliau keistis nuomonėmis su jumis. Kalbant apie klausimus, kurie dabar pateikti svarstymui. Visų pirma, dėl bendradarbiavimo teisės saugos rytyje. Ar ES reikėtų siekti susitarimo su JAV o ne pavesti valstybėms narės višalių pagrindų sudarinėti tuos susitarimus. Kuomet tas klausimas buvo sprendžiamas, tuo metu aktualūs buvo trečiojo ramščio klausimai, es neturėjo e, kompetencijų šioje išorės erdvėje. Tačiau paskui tos sistemos buvo atsisakyta ir dabar visi šie klausimai priskirtini įprastinių kompetencijų sričiai. Tačiau iki to momento dauguma valstybių narių jau sudarė dvi šalės sutartis. Jei tuo momentu būtume pasakę, kad visas tas sutartis pas, pa, patei, pakeisime vieną ES-JAV sutartimi, mums būtų reikėję prašyti mandato, mes būtume pradėję tikėtina labai ilgas darybas su jungtinėmis valstybėmis, po to sektų ratifikavimo procesas. Tai būtų galėję tapti pretekstu jungtinėms valstijoms neįsileisti naujų valstybių į vizų panaikinimo sistemą. Taigi, kalbant apie dvišalius aspektus, apie dvišalės sutartis, tai čia sudarėsią situaciją galima paaiškinti pasitelkiant e, kai kuriuos duomenys ir kai kurios valstybės, kaip jau sakiau, yra sudarę tas sutartis. JAF ir Kanada ir e, galimas darbų tvarkaraštis. Kalbant apie JAF, daug kas priklausys nuo to, ar bus pritarta uh, naujiems teisės aktams dėl vizų panaikinimo. Reikės e, palaukti <clears throat> žinių iš kongreso. O kalbant apie Kanadą, jau sakiau savo pasisakymę, kad mes manome, jog įsigaliojus naujiems prieglopsčio įstatymams turėtų sumažėti e, netikrų prieglopščio prašytojų skaičius. Ir tai lei, paskatintų Kanadą apsispręsti, nebereikalauti vizų bent jau iš Čekijos piliečių ir galbūt iš Rumunijos ir Bulgarijos piliečių, jeigu bus tenkinamos atitinkamos sąlygos. Taigi šiuo atveju mes termino kol kas ne, nenumatome, mes turėsime palaukti ir išsiaiškinti, koks bus tų naujų teisės aktų poveikis, bet kaip jūs sakiau, mes palaikome nuolatinį kontaktą su Kanados valdžia ir uh, domimės šio klausimo evoliuciją. Su Japonija kol kas nepavyko pratesti sutarties dėl laikino vizų netaikymo Rumunijos piliečiams galiojimo. Mes prašėme Japonijos, kad ji imtųsi atitinkamų veiksmų, tačiau dabar jau yra rengiamas galutinis susitarimo tekstas. dėl Ester pranešimo ataskaitos. Mes vertinsime Estą sistemą ir vertinsime, ar ji e, yra pakankama vizų procedūrai, kai bus patvirtinta galutinė taisyklė. Tos galutinės taisyklės patvirtinimas gali pakeisti dabartinę, dabar veikiančią sistemą. Taigi mes norime palaukti. Galiausiai buvo klausimas apie aktualius šias rytį e, apsprendžiančius veiksnius. Kalbant apie prieglopščio procedūrą, tai Kanadoje ji traukia ypač tos asmenys, kuriems iš tikrųjų nereikėjo tarptautinės apsaugos. Ir tai tapo nemenka našta Kanadai. Kita vertus, kalbant apie ES valstybių piliečius, kai kurie iš jų gyveno skurdžiai, ypač tie, kurie priklausė daugumo, su mažumoms, ir jie teisė, tai turėjo pagrindo prašyti prieglapščio kitose šalyse, pavyzdžiui, Kanadoje. Keli, keliais atvejais tas prieglapsis buvo suteiktas. Todėl Kanada gali paprašyti, kad valstybės narės pasistengtų e, panaikinti tuos e, veiksnius, kurie stumia žmonės taip elgtis taip pat teikti e, visą e, aktualią informaciją apie naują prieglapščio sistemą Kanadoje. Kanada pageidauja tokio bendradarbiavimo ir tie kalbant apie <clears throat> tos žmonės skatinančius emigruoti veiksnius, valstybės narės turėtų būti pasirengę tokiam bendradarbiavimui. Tačiau, kaip jau sakiau, svarbiausia, kad neatsirastų naujų veiksnių, kurių pagrindų šalis būtų, e, turėtų pagrindo įvesti vizų reikalavimą kitų šalių piliečiams. Taigi, pirmininkė, dabar noriu Jums leidus aptarti abu klausimus drauge, pakalbėti apie vizų e, sistemą taikomą Moldovai ir Ukrainai. Šie du klausimai yra, turėtų būti svarstami atskirai, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos valstybės e, faktus, aplinkybės. Noriu priminti, kad vizų supaprastinimo sutartis su Ukraina ir Moldova, tos dvi sutartis galioja nuo 2008 metų sausio pirmos dienos. Komisija yra parengusi visų supaprastinimo režimų E, galiojimo įvertinimą, parengė 2009-aisiais ir aptarė ten susijusius sunkumus ir interpretavimo klausimus, sutarčių interpretavimo klausimus ir tai jau buvo pakankamas pagrindas padaryti išvadą, kad reikia peržiūrėti tas abis sutartis. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad tuo metu buvo peržiūrimi visi visų supaprastinimo susitarimai taip pat ir su keturiomis vakarų Balkanų valstybėmis. Tačiau šiuo atveju apie tas valstybės turime kalbėti atskirai, nes per tą mūsų aptariamą laikotarpį toms valstybėms buvo pritaikytas vizų netaikymo režimas. Taip pat svarstoma sutartis su Rusija ir komisija gavo mandatą iš naujo dėtis dėl vizų supaprastinimo sutarties su Rusija. Tačiau su Rusija dėrybos dar nebaigtos. Todėl tuo tarpu mes e, dirbame rengdami patoblintus vizų supaprastinimo režimus su Ukraina ir Moldova. Pateiksiu jūsų informacijai pavyzdį, apie kokius skaičius asmenų kalbame. Praėjusiais metais Ukrainoje buvo vienas milijonas 140 tūkstančių paraiškų vizai gauti, o iš Moldovos 45 700. Mes nagrinėjome susitarimus, vertindami juos pagal tai, ar jie veikia ar ne, kaip, kaip ir yra pristatyti komisijos vertinimo ataskaitoje. Jūs tikriausiai taip pat prisimenate kad dėl tų susitarimų, buvo, dėl kurių buvo dėrėtas 2006-2007 metais, tai yra gerokai prieš vizų kodekso patvirtinimą, kuriame visiškai peržiūrėta Šengeno vizų sistema ir vizų išdavimo sąlygos. Būtent todėl reikėjo peržiūrėti, atnaujinti galiojančius vizų supaprastinimo susiturimus, atsižvelgiant į naujai primtus ir galiojančius e ES teisės aktus. Dar taip pat norėčiau pridurti, kad kalbant apie susitarimą su Rusija, e, skirtingai, pavyzdžiui, susitarimai su Ukraina ir Moldova nėra bepusiškumo pagrindų sudaryti. Mūsų piliečiai gali keliauti į tas šalis, šalis be vizų. Taip pat norėjome atsižvelgti į e, trečiųjų šalių išreikštus kai kurios pageidavimus. Bendrai vertinant, vizų supaprastinimo susitarimai funkcionuoja gerai. Pavyzdžiui, Ukrainoje atsisakoma išduoti vizas tik tai 3 procentais atvejų, o e, Moldovoje 9,7 procentais atvejų. Svarbiausia yra tai, kad kai, kur, kai kur, kuriems pareiškėjams, vizų prašytojams išduodamas daugkartinio apsilankimo vizos. Ukrainos atveju 35 procentai visų išduodamų vizų yra daugkartinio įvažiavimo viza, o Moldovos gyventojams 22 procentai tokių vizų. Taigi šiuo aspektu vizų susitarimas veikia tinkamai, tačiau reikia išplėtoti tų sutarčių aprepti. Jums pateiktas tekstas e, numato nemažai pokyčių. Tikriausiai prisimenate, kad pirm, svarbiausias visų supaprastinimo sutarties e, elementas yra supaprastinti reikalavimai dėl dokumentų. Tai padaryta Ukrainos atveju. Moldovos atveju numatyti kai kurie naujai atsiradę dokum, tapatybės dokumentai, pavyzdžiui, šeimų vizitų atveju. Ukrainiečiai, lankantis savo šeimos narių, nam, narius Europos Sąjungoje, kurie yra ukrainiečiai, gali lankyti ir ne tik savo šeimos narius. Dar vienas svarbus dalykas nuostatos dėl daugkartinio įvažiavimo vizos abiejose susitarimuose e, patikslintos. E, tose sutartyse akcentuojama, kad daugkartinio įvažiavimo viza e, gali galioti laikotarpiui laikotarpiu iki penkių metų. Ką tai reiškia? Turiu pasakyti, kad konsulatai labai e, plačiai, labai daug laisvę savo sutikė interpretuodami šią nuostatą. Buvo išduodamos ir penkis metus galiojančias dukartinį važiavimo vizos. Dabar mes manome, kad daugartinio įvažiavimo viza turi galioti penkeris metus, išskyrus tuos atvejus, kurie bus aptarti tame pačiame susitarime. Ukrainoje peržiūrėtas mokestis mokamas skubiai išduodant vizą. Tais atvejais, jeigu pareiškėjas e, gyvena toli nuo konsulato ir prašo vizos per labai trumpą laiką ir negali laukti dešimties dienų, e, kaip numatyta susitarime. Tokios nuostatos sutarties su Moldova nėra ir jo neatsirado. Toliau kalbant apie mokesčių už vizas atsisakymą. Sustarime su Ukraina numatytos papildomos kategorijos. O Mold sustarime su Moldova tik viena papildoma kategorija, nes sustarime su Moldova ir tai buvo nemažai lengvatų nuo pat sustarimo sudarimo pradžios. Dar vienas svarbus dalykas Abi sutartys papildytos nuostatomis dėl e, pagalbos, dėl paslaugų samdymo iš išorės. Tai čia pasiremta vizų kodekso nuostatomis. Abi valstybės yra pareiškusios, kad jiems, joms kelia abejonių e, mokestis, kurį tenka mokėti, kuomet pasike, pasite, pasitelkiami tarpininkai išduodant vizą. Tas mokestis yra 35 eurai. Ir esą, jeigu reikia mokėti 35 eurus už vizą, tai yra sutarties pažydimas. Dabar ši situacija išaiškinta, įtraukus papildomas nuostatas dėl tarpininkų panaudojimo samdant, e, išduodant vizas. Ir dar vienas jums tikriausiai įdomiausias aspektas e, - vizų m, mm, reikalavimo netaikymas e, tarnybinių pasų turėtojams. E, Ir taip nebuvo taikomas reikalavimas turėti vizas diplomatinių pasų turėtojams ir Moldovoje, ir Ukrainoje. E, šis, e, ši išimtis yra, jos taikymas yra praplėstas. Ir tarnybinių pasų turėtojams nekeliamas reikalavimas turėtų vizos, jeigu jų pasuose yra biometriniai duomenys, čia Ukrainos atveju. Atsiprašau, Ukra... Moldovos atveju, nes Ukrainoje dar nėra pasų su biometriniais duomenimis. Ukrainos atveju dar įrašyta deklaracija, jog tuo atveju, jei bus piknaudžiaujama tokia galimybė neturėti vizos, tuomet ES gali sustabdyti šios nuostatos taikymą. Kaip jau sakiau, Moldovos atveju ši nuostata įrašyta sutartyje ir jai pritarė ir valstybės narės, ir Moldova. Komisija pristatė išvadas dėl šių susitarimų su abiem valstybėm, tačiau buvo išreikšta neigiamų pastebėjimų dėl tarnybinių pasų turėtojų, kurie neprivalo turėti vizos Ukrainoje. Buvo pareikšta, kad tai gali netinkamai paveikti santykius su Ukraina, taip pat įsakymo viršenybės aspektu, tačiau Libė ir FED komiteto nariai parlamente svarstydami šį klausimą pareiškė, jog numatant naujų kategorijų pareiškėjus, pavyzdžiui, pilietinės visuomenės, nevyriausybinio organizacijos atstovus, jaunus žmonės, tai, tai, taip nėra suteikiama dovana vyriausybei, bet tai yra dovana Ukrainos žmonėms. Taigi tai, kad egzistuoja galimybė, kai yra taikoma išimtis, e, ne, neturėtų būti kliūtimi sustarties ratifikavimui. Taigi, priminė, tokie būtų svarbiausi peržiūrėtų susit, vizų supaprastinimo sutarčių su Ukraina ir Moldova bruožai. Jie pristatyti 23 Liepos ir 22 Birželio. Jūs žinote, šis procesas ir šis darbas yra nulatos vykstantis ir šie peržiūrėti, patobulinti susitarimai turėtų būti laikomi žingsniu link mūsų bendro tikslo. Ačiū, panui Dekoster. Išklausius um, atitinkamos ataskaitos apibendrinę mm. pristatymą, dabar suteiksime uh, žodį pranešėjui ponui Maraisui atsakingui už uh, Ukrainai skirtą dokumentą. Ačiū pirmininkė, žinau, kad laiko nedaug, noriu tik tai sureaguoti į tai, ką pasakė komisija. Iš karto uh, perėsiu prie to, ką noriu pasakyti. Iš komisijos pristatymo akivaizdu, jog. Uh, susitarime padaryti techniniai pakeitimai, tai a, a, e, reiškia akivaizdžius patobulinimus Ukrainos piliečiams, tačiau turbūt parlamento požiūriu labai svarbu pabrėžti, jog čia yra ir politinis elementas. A, Praeitą savaitę plenarinėje sesijoje kalbėjome apie situaciją Ukrainoje. Diskusijai vadovavo užsienio reikalų komitetas, aišku, ir mūsų komitetas dalyvavo ir komisija tai paminėjo, jog daromas tas išskirimas, kad tai dovana ne Ukrainos valdžiai, o, o žmonėms. Mm Ir kolegos diskusijoje e, tai atkreipė dėmesį ir mano supratimu, jeigu pasižiūrėtumėm į tai, kiek atsisakoma išduoti vizų 3,5 procentams, e, turint galvoje tos pakeitimus, kurie padaryti, e, tai yra supaprastinti reikalavimai 7 eurų vizų išdavimo mokesčio panaikinimas, ir visi, mm, aišku, kiti pakeitimai, tai atitinka uh, tą sąlygų pagerinimą, kurio linkime žmonėms e, Ukrainos. Tačiau, kaip matome iš diskusijų užsienio reikalų komitete, čia yra ir politinė dimencija, na, o kalbant apie mūsų komitetą, tai uh, turbūt sutarimas vertinęs kaip geras kaip pranešėjas e, pirmą kartą e, užsijamu šito klausimu ir kalbant Ukrainą, turbūt patobulinimai e, labai neblogi. Tad e, mane džiugina tai, kas e, vyksta, vis dėlto norėčiau akcentuoti čia ir politinį e, aspektą ir norėčiau dar kartą pabrėžti, tai yra politinė priemonė, kurią galime naudotis tokioje sudėtingoje situacijoje. Užsienio reikalų komitetas tvirtint su nuomonė šiuo klausimu, jeigu neklystu sausio 22 dieną, tačiau žinoma, gali kai kas ir pasikeisti. Na, o šiandien aš norėčiau išgirsti nuomonės į tokiu būtų nors e, kolegų ir nedaug salėje liko. E, pirmininkė, taip pat norėčiau pastebėti, kad čia labai šalta. Ar kas nors dar iš kolegų e, sušalė? Nes aš galvojau, kad tik tai galbūt aš vienas, galvojau, kad jau iš proto krastosi. Kadangi dauguma atstovų iš Junktinės karalystės, tai man kilo klausimas, gal aš tik tai vieną šalu. Na, bet kokiu atveju Dirbame su užsienio reikalų komitetu e, šiuo klausimu dėl e, Ukrainos e, išklausius diskusijas praeitą savaitę plenarinėje sesijoje, tai iš kolegų dabar būtų naudinga iš, išgirsti iš tų kolegų, kurie daugiau patirties turi šioje srityje, kas, kas būtų naudinga įtraukti mūsų komiteto požiūrio, kalbant apie procedūras, pakeitimai labai geri mūsų komiteto vertinimu. Labai įdėmė, aišku, klausomės tai, ką sako užsienio reikalų komitetas. Pone Morais, norėčiau pasakyti, kad neturėtumėt e, užsikrauti per nelik didelės naštos ant savo pečių, nereikėtų na, savęs kaltinti e, už viską, galbūt jau e, kalėdų senis pakeliui. Na, norėjau pasakyti, kad salė yra šalta, ne, ne trišalėse dėrybose, ne komitete. Žodis ponui Protaševičiui. Ir jūs taip pat jaučiatės? Ačiū pirmininkė. Jums leidus lenkiškai kalbės. Trumpai, nes žinau, kad laiko mašta. Ir Europos parlamentas apskritai ir e, mūsų e, komitetas yra sunerime ne tik tai dėl saugumo ir pilietinių laisvių Europos Sąjungoje. Mes e, taip pat galvojame ir apie tai, kuria linkme viskas keičiasi mūsų um, kaiminystėje. Todėl, kalbant apie uh, Ukrainos vizų režimo supaprastinimą, tai labai svarbu uh, daryti tokią netiesioginę įtaką per piliečius siekiant uh, pokyčių, uh, kurių tikimės ir uh, uh Europos Sąjungoje ir didesnės Ukrainos visuomenės dalies. yra kas ir ES pradėjo e, nuo, nuo ten pat ir pasiekė nemažai, kaip pavyzdžiui, ir Baltijos valstybės, e, ir, ir Lenkija kitos valstybės. Nevyriausybinės organizacijos, e, studentai, vietos valdžia dalyvauja mainose tarp valstybių ir iš tyrimų žinome, kad ukrainiečiai apsilankė, apsilankė ES e, valstybėse, tikisi, kad ir jų valstybėje vyks e, pokyčiai europinių standartų linkme. Komisijos atstovas e, išsamei papasakojo apie susitarimą, E, ir jame yra ne tik tai techniniai aspektai, sutarimas turi ir politinės e, svarbos. Ir kuo teigiamesnė Europos parlamento nuomonė bus pareikšta šio klausimu, tuo uh, geriau tai bus busimiems uh, santykiams uh, su uh, tokia strateginė valstybė mūsų kaiminystėje. Jeigu uh, daugiau kalbėti niekas nenori, tai paskutinis žodis bus sutiktas komisijos atstovui, ponai Dekosteriui, jeigu turėtumėt ką pridurti. Ne, neprivalote to daryti. Gerai, tad e, kol kas tiek, ačiū už diskusijas. Spėjome viską laiku ir e, dabar už poros minučių prasidės koordinatorių posėdis. Tai uždaras posėdis ir aš tikiuosi, kad e, atvyks pakankamai koordinatoriai, kad turėtumėm reikalingą kvorumą. Dėkui.